Parlamento nariai gali dalyvauti posėdžiuose, kol niekas nepareiškia prieštaravimų dėl jų paskirimo ir jeigu raštu deklaruoja, kad neužima jokių pareigų, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento nario mandatu. Poja Angelika Vertman išstoja iš Aldė frakcijos ir nuo 2014 balandžio 8 dienos taps neprisijungusių grupės nare. Socialistų demokratų frakcija patikė tinkamus prašymus pas